sulaikyti ir nuteisti, e, jam patekti kaltinimai terorizmu. Aš e, manau, kad jūs gal, jums būtų labiau patikę, jeigu jie niekad nebūtų buvę sulaikyti. Dėkuoju. E, balsavimas vyks trečiadienį, diskusijos šito klausimu baigtos. Dabar kitas darbo tvarkės punktas, tai yra pono Ciklūna pranešimas dėl euro įvedimo Estijoje. 2011 m. sausio 1 dieną. Visų pirma, žodis pranešėjai keturioms minutėms. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man malonu pateikti šį pranešimą ir paremti Estijos prašymą prisijungti prie eurozonos. Pone pirmininkė, labai Reikšminga yra tai, kad nedidelė, bet labai ryštinga e, valstybė narė beldžiasi eurozonos duris šiais sunkiais laikais. Tai daug pasako apie pačią šalį, tai daug pasako apie eurą ir apie eurozoną. Ta priežastis, dėl kurio e, Estija nusprendė prie vizonos prisijungti, yra aiški. Estija atitinka Maastrichto kriterijus numatytus sutartyse. Turime prisiminti, kad jos pasiekimai sunkiausių finansinių, e, e, finansinės ir ekonominės krizės bei socialinės krizės laikotarpių buvo reikšmingi. Turime pasakyti, kad tie pasiekimai yra e, ryštingų ir nuseklių Estijos vyriausybės ir jo žmonių pastangų rezultatas. Bet to, nepaisant nesenų eurozonos sunkumų, viešoji nuomonė Estijoje pritarė šalies prisijungimui prie, eurozonai, prie eurozonos. Um, E, buvo palaikomi nuolatiniai kontaktai su e, Europos komisija ir kitais kompetitingais atstovais. Aš taip pat lankiausi Estijoje po to, kai buvo paskelbti e, Centrinio banko konvergencijos pranešimas susijęs su Estijos pasiektais rezultatais. Aš norėčiau pareikšti susirūpinimą dėl to, kad parlamentas davė labai nedaug laiko pateikti šiam pranešimui iš karto po to, kai buvo pateikti konvergencijos pranešimai. Nemanau, kad tai yra e, geras dalykas. Mes tiesiog manome, kad tai demonstruoja tam tikrą nepagarbą parlamentui. Turime pasakyti, kad buvo pasiekta pažangos pagerėjimo, kai dėl komisijos ir centrinio banko e, E, bendradarbiavimo. Buvo galima žodžiu paaiškinti e, dalykus susijusius su pasiekta pažanga. Tačiau manau, kad kitą kartą, kai tai eurozonos pareikšno Europos Sąjungos šalis, turi būti dirbama kitaip. Šios problemos turi būti išspręstos prieš priimant eurozoną e, valstybės narės. O plėsti eurozoną po to, kai baigsis krizė, irgi būtų trumparegiškas požiūris. Matome kad svarbu dirbti taip, kad neprarastume valstybių narių pasitikėjimų. Estijos atveju mes matome, kad e, šalis yra pasiruošusi ir kad tai sunkiais laikais yra pasirengusi būti eurozonos e, pilna teisė nare. Kalbant apie viešųjų finansų tvarumą, kalbant apie valdyseną, mano nuomonė yra ta, kad e, Estija yra puikiai būsimoji narė e, eurozonai. Šalis turi vieną iš žemiausių biudžetų deficitų lyginant su, Europos, e, su eurozonos šalimis. Jis siek, tas faktas, kad šalis e, palankius metus panaudojo e, E, reikiamums reformums, matome, kad rezultatai yra puikūs, nes valstybės skola siekia tik 7,2 procentus ir tai yra viena e, iš žemiausių Europos, tai, tai yra rezultatas vienas iš geriausių Europos Sąjungoje. Taigi, Estija eurozonos šalyse būtų ta šalis, kuri yra labiausiai fiskalinių požiūrių disciplinuota ir kuri yra pasiryžusi ir toliau e, tvariai tvarkyti savo finansus. Tai yra tam tikras politinis simbolis. Estija taip pat e, būtų pavyzdys ir savo valstybėms kaiminėms. Tai gali pasirodyti patrauklų tom šalims, kurios pačios tvarkosi puikiai ir nori prisijungti prie eurozonos. Tai nereiškia, kad ekonominių požiūrių Estijoje viskas vyksta labai lengvai. Žinome, kad nedarbas yra pakankamai didelis, infliacijos rizika ateičiai taip pat um, yra nemaža. Tačiau vyriausybė daro viską, kad būtų galima išlaikyti stabilės kainas ir infliaciją. Tai štai tiek būtų galima pasakyti šiandien apie Estiją. Dėkoju. Pirmininkė, ponui Ren komisarui teiksime žodį. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti parlamento nariui Edvardui Skiklūną, kuris parengė labai subalansuotą e, pranešimą dėl Estijos pasirengimo prisijungti prie eurozonos. Noriu pasveikinti ir bičiulius Estus e, šios svarb, šio svarbios iniciatyvos proga. Vertinu jūsų paramą Estijai dėl prisijungimo prie eurozonos. Ekon komitetas pareiškė savo paramą birželio antrą dieną šią iniciatyvai. Tad komisijos siūlymas taip pat yra reikšmingas šiuo požiūriu. Euras turėtų būti įvestas nuo sausio pirmos dienos kitų metų Estijoje. Euro į vedimas šį kartą yra numatytas labai sunkiu eurozonai metu krizės kontekste, politinės, e, tiksliau, ekonominės ir finansinės krizės kontekste. Labai svarbus žingsnis tai būtų, būtų galima parodyti Estijai ir visai Europos Sąjungai, kad um, valiutų keitimo mechanizmas veikia, kad Europos pinigų sistema veikia ir kad valstybės narės yra vertinamos pagal savo pastangas ir tų pastangų rezultatus. Ir kad ir toliau yra laikomasi sąžininko valstybių traktavimo principo, kai dėl jų prisijungimo prie eurozonos. Tai būtų pozityvus signalas rinkoms ir ne tik eurozonos valstybėms ir ne tik ES valstybėms, bet ir kitoms. Leiskite pridurti, kad Estija e, vykdė labai patikimą politiką, e, vykdė griežtą fiskalinę politiką ir jos įsiskolinimo lygis yra žemiausias ES, kaip ką tik minėjo ponas Kiklūna. 75 procentus siekia e, vidutinis įsiskolinimas ES o Estijoje jis yra 7,5 procento. Tai yra didžiulis skirtumas lyginant su kai kuriomis kitomis valstybėmis. Na, Estijos ekonomika pasirodė besanti tvari ir gebanti funkcionuoti ir krizės kontekste. Ekonominis kilimas vyko nuo pat 92 metų, tad euro prieimimas E, nebus kažkoks šokas, kuris sukrės visą ekonomiką, Tad, nes mes matome, kad Estijos ekonomika jau yra gyvybinga. Euro įvedimas nebus kažkokio kelio pabaiga, priešingai tai bus kelio pradžia. Reikėtų, kad Estija toliau laikytųsi disciplinos politikos kad būtų vykdomos e, reikiamos politikos, kurių tikslas yra mažinti riziką, mažinti e, deficitą ir išlaikyti tvarę ekonominę politiką. Estijos valdžios struktūros turėtų užtikrinti ES partnerius e, dėl savo tolesnės politikos ir turėtų būti iškelti aiškus prioritetai, kurie būtų akivaizdus visoms šalims partneriams. Ekonominė valdysena Europoje tuo būtų sustiprinta. Komisija pateikė neseniai savo siūlymus, kurių tikslas yra gilinti ekonominę valdyseną ES lygiu ir numatyti papildomus įpareigojimus eurozonos valstybėms. Tai padės įtvirtinti griežtesnės taisyklės susijusias su ekonominė ir monetarinė valdysena. Pone, kom, e, pone pirmininkė, ponios ir ponai parlamento nariai. Užbaigdamas galėčiau pasakyti štai ką. Po vykusių konsultacijų su Europos parlamentu vyks diskusijos taryboje šią savaitę šiuo klausimu. Viskas turėtų vykti taip, kaip buvo suplanuota, mes tikimės, kad bus priimti visi reikiami teisės aktai ECOFIN taryboje e, Liepos 13 dieną ir tai paliks reikiamai laiko Estijai, kad ji galėtų e, pasirengti visiems pasikeitimams po euro įvadimo nuo kitų metų sausio pirmos dienos. Dar kartą dėkui už tai, kad palaikėte pateiktą siūlymą ir norėčiau perduoti kuo šilčiausius savo sveikinimus estų parlamento nariams. Pirmininkė, ačiū. Dabar pasakys frakcijų atstovai. Pirmiausia, ponas Mitchell. Dvi minutės, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už tokį puikų pranešimą, kuriam pritariu iš esmės galiu pritarti visiems, e, visoms mintims, kurios čia yra išsakytos. Mes galime įsileisti Estiją į eurozoną. Mes turime atsižvelgti į tas aukas, į tai, ką paukojo e, Estijos piliečiai ir ką nuveikė Estijos vyriausybė ir parlamentas. Tai yra daugiau negu sutvarkyti šalies biudžetą. Kai kurie iš mūsų bando labai įdėmiai žiūrėti į įvairias problemas, o dabar mes susidurėme su maža valstybė, kuri gali tapti pavyzdžių, kuri gali mums nurodyti, kaip Europa turėtų elgtis ateityje. Taigi mes turime turėti daugiau pasitikėjimo šios, šiais sunkiais laikais, nes ateis ir lengvesni laikai. Todėl norėčiau labai jums užakcentuoti tokį dalyką. Be 16 milijonų darbo vietų yra sukurta. E, Taigi mums reikia drąsos, mums reikia drąsaus parlamento, mums reikia drąsios vyriausybės, o aš norėčiau nuoširdžiai pasveikinti Estiją su tais pasiekimais, kurių jai pavyko pasiekti. Ir svarbiausia, kad tokia maža valstybė galėjo parodyti pavyzdį visiems kokios e, tos mažos valstybės, kaip atrodytų tos mažosios valstybės be Europos centrinio banko ir be Europos komisijos. E, jeigu to nebūtų, mes e, žlugtumėm. Aišku, mes e, dar turime kalbėti apie tam tikras problemas, e, kurias reikia išspręsti. Komisija ir Europos centrinis bankas turės dar dviejus metus išspręsti tom problemam. Uh, pavyzdžiui, e, e, viena iš tų problemų yra per mažos palūkanų normos nekilnojamam turtui. Dėkuoju. Norėčiau, kad laikytumėtės e, kalbėjimo laiko. Dabar žodis padar. Dvi minutės. Šiandien netrukus mes balsuosime dėl Estijos prisijungimo prie e, eurozonos, tačiau dar mėnesį lauksime tarybos sprendimo. Manau, kad integracijos procese prisijungimas prie euro Estijai bus papildomas žingsnis, tai yra e, atsargios e, politikos, kurios metų metais laikėsi Estija, normalus rezultatas. Ekonomikos krizės metu mes supratome, kokios problemos iškyla. Tos krizės iššūkis reikalavo naujo požiūrio, naujo mąstymo e, visų politikų srityje. Tas naujas požiūris leido 2008 ir 2009 metais žengti reikiamus žingsnius. Euro prieimimas reiškia, kad mūsų pastangos nebuvo tuščios. Visi pasikeitimai pastaraisiais metais parodė, kaip svarbu turėti patikimus statistinius duomenys ir kaip svarbu vengti dviejopų standartų. Aš esu, e, aš tikiu, kad ir toliau Estija vykdys skaidrę fiskalinę politiką ir skaidrę ekonominę politiką. Manau, kad kitų alternatyvų nėra. Euro prieimimas Estijoje būtų Europai visai teigiamas signalas. Mūsų pasitikėjimas eurų yra neliginant šviesa tunelio gale, tų sunkių ekonomiškai laikų tunelio gale. Eurozona sulauks naujo nario, kuris supranta, kokios yra žaidimo taisyklės toje zonoje ir tuo būdu prisidės prie e, euro stiprinimo ir bendros Europos valiutos stiprinimo. Dėkuoju ponus Kiklūną ir šešėlinėms pranešėjams už vaisingą bendradarbiavimą. Aš manau, kad Estija yra pasirengusių prisikimų prie eurozonos. Ačiū. O dabar Alde frakcijos vardu kolega Klins dvi minutės, prašau. President. Pone pirmininkė, aš taip pat labai džiaugiuosi, kad nuo kitų metų sausio pirmos dienos Estija bus 17 eurozonos nare. Mūsų kaimynė iš Baltijos valstybių tarpo yra tikrai viena iš nedaugelio šalių, kuriuom pavyko taip tiksliai įgyvendinti Maastrichto kriterijus. Ir yra labai svarbu, kad ECB buvo labai griežti ir e, netaikė jokių, e, jokių um, nuolaidų. Mes žinome, kad euras dabar susiduria su didžiausiu išbandymu praėjus dešimčiai metų nuo jo įveidimo, įvedimo. Ir e, dėl to yra labai svarbu kalbėti apie Estijos ryštą ir apie jos pastangas, kad būtent tokiu sudėtingu laikotarpiu jai pavyko įvykdyti Maastrichto e, kriterijus. Ir Aš manau, kad Estija žino, kad ji kaip ES narė turi įsipareigojimą vieną dieną tapti eurozonos nare ir kad ji e, tą padarė kiek įmanoma e, greičiau. Taigi matosi, kad yra valstybių narių, kurios pasitikė visą ES. Ir e, visa laimė, kad Estijoje šis sprendimas nebus. E, balsuojamas referendume, nes mes žinome, kad piliečiai e, dažnai išreiškia savo susirūpinimą įvairių balsavimo metu. Ir taip pat Estijos piliečiai bijo, kad kainos padidės įvedus eurą. E, ir pavyzdžiui, Vokietijoje neveltui vietoj euro vartojama žodis toiro, kuris reiškia, kad brangu, tai yra brangi valiuta kaip e, eurozonos narė Estija taip pat turės prisidėti prie eurozonos e, e, problemų sprendimo ir ji taip pat taps gelbėjimo skėčio dalimi. Ir todėl aš norėčiau komisijos paprašyti, kad ji aiškiai suformuluotų atitinkamas nuostatas. Taip pat norėčiau palinkėti sėkmės Estijai ir manau, kad jai pavyks kovoti su infliacija ir užtikrinti atitinkamą biudžeto drausmę ir ateityje. Ačiū. ECR group, Ms. ECR frakcijos vardu kolega Sinburn. Minutė, prašau. Dėkoju. Pone pirmininkė, dėkoju kolegai Skikūna už aišku ir suprantamą pranešimą. Jo išvadas aš galiu tik paremti. Dabar pasaulyje krečia ekonominė krizė. Aštuntaisiais ir devintaisiais metais parodėme, kad Estija sugeba laikytis finansinės disciplinos, fiskalinės disciplinos ir visa tai pasirodė teisinga politika. Nepaisant didžiulio spaudimo, nepaisant nemažo nedarbo, Estijos pastangos nusipelno sveikinimu. E, manau, kad ši šalis atitinka prisijungimo prie eurozonos e, kriterijus ir netai sunkiais laikais ji turi būti į šią zoną primta. E, belieka palinkėti Estijai didelės sėkmės. Kolega Brons, pusantros minutės, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Daugelis išreiškia sveikinimus Estijai. Aš taip, ašgi norėčiau pareikšti savo žuojautą. Šalies valiuta rodo, kokia yra paklausa šalies eksportui ir importui. E, taip pat svarbu E, šitos dalykus keisti pagal poreikius. Šalis, kuri yra susijęta tam tikra valiuta, neatspindi savo ekonominių poreikių. Tiesiog e, ištirpsta tose problemose. Jungtinė karalystė e, matė šias problemas kitų šalių atžvilgių. Mes patysgi matome, kad mums pavyko išsisukti nuo tos didžiulės recesijos atskiros valiutos dėka. Estija yra sveikinama. Kalbama apie jos dabartinį uh, deficitą ir visą tai, kuris yra nedidelis ir visą tai yra regis nebloga naujiena. Tačiau visą tai gali reikšti ką kitą. Tai matome, kad uh, kronos Um, keitimo kursas nebuvo tinkamai nustatytas, dėl to tas deficitas yra labai mažas. Uh, mokėjimų deficito disbalansas būtų buvęs akivaizdus, jo nebūtų buvę galima išvengti, jeigu tas kursas būtų buvęs nutaisytas teisingai. Estija praras dalį savo suvereniteto ekonominėje ir fiskalinėje srityje. Tai yra ironiška atžvilgių šalies, kuri tik prieš devynis metus ištrūko iš Sovietų sąjungos gniauštų. Kolega Karič, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jeigu vyksta futbolo rungtynės, jeigu mes e, esam aistruoliai, tai mes visuomet tikimės, kad mūsų remiama futbolo komanda žais e, gerai, bus disciplinuota, laimės čempionate. Taip pat turėtume žiūrėti ir į eurozonos e, plėtimą. Reikėtų įsteigti prizą už biudžeto disciplinos laikymas ir už reformas. 2008-2008 e, vyko recesija ir kai kurios valstybės narės e, nukentėjo daug daugiau ir išleido daug daugiau negu e, iki tol. Aišku, čia labai svarbu pasirenkti tinkamai kriziai tame kontekste. Ir estai buvo išmintingi, jie e, turėjo biudžetinių rezervų ir būtent e, todėl 2009 metais krizė Estijai nebuvo tokia e, skaudi. Griežtos biudžetinės disciplinos dėka Estija dabar tenkina visus Maastrichto kriterijus ir galės įstoti į eurozoną. Tai gera naujiena. Aišku, visų pirma, tai yra stiprus signalas, kuris rodo, jog nepaisant sunkumų yra įmanoma prisijungti prie eurozonos. Kita vertus, tai yra teigiamas signalas visoms Baltijos valstybėms. Ir šis signalas rodo, jog šio regiono valstybės geba vykdyti reformas ir geba vykdyti tinkamą politiką. Ir tai teigiamas e, signalas visoms valstybėms. Tai rodo, jog e, laikantis mastikto kriterijų tikrai įmanoma prisijungti prie eurozonos. Aišku, ir kitos valstybės narės turi imtis atitinkamų priemonių, biudžeto srityje, laikytis disciplinos. Estija šitame kontekste buvo puikus pavyzdys. Estija įrodė, jog laikantis biudžeto drausmės yra įmanoma pasiekti šitų tikslų. Dėkuoju, panas Kutas, dvi minutės. Dėkoju. Kai Europoje prasidėjo ekonominė krizė, e, buvo kalbama apie tai, kad Baltijos tigro jėgos senka po didžiulio ekonominio bumo. Tačiau manome, matome dabar, kad Estija rengis tapti eurozonos nare po to trumpo laiko. Tai sustiprins eurozoną tuo kritišku metu. Ir aš manau, kad turėtų būti vertinama tai, kad Estija pasiryžo žengti šį žingsnį. Jie įveikė šią krizę, šiuos sunkumus savo priemonių dėka. Jie, Estija turi e, žemą viešai deficitą Ir taip pat užsienio skolų lygis yra pakankamai žemas. BVP deficitas siekia 7,5 procentų, tai yra e, žymiai mažiau negu vidutinis e, lygis Europos Sąjungoje. Mes turime imti pavyzdį iš Estijos, kai buvo laikomasi atsargumo priemonių ir išmintingos politikos turime nepamiršti socialinio komponento siekiant tų e, rezultatų ir dedant tas pastangas, kurios reikalingos norint prisijungti prie eurozonos. Tikiuosi, kad Estijos administracija sugebės laikyti subalansuotos politikos ir kad piliečių e, pastangos bus tinkamai įvertintos. E, svarbu tinkamai tvarkyti su infliacija Prisijungimas prie eurozonos turi simbolinę vertę Estijai. Tai yra simbolinė vertė ir visoms rytų Europos šalims, kurios leidžia šiais krizės laikais parodyti, jog galima žengti pirmin vieningos varytos dėka dėkoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti Estiją Mes susidurime su daug ir įvairiomis problemomis ir mums reikia ES pagalbos. Daugelis valstybių dabar, kaip ir mano valstybė, beje, e, laukia krizės pabaigos. Aš manau, kad Europos kuriejai taip pat būtų panašiai reagavę, kaip dabar reaguoja ES. Krizės metu ES turi reaguoti kitaip. Kuomet mes veikiam iš vien, tuomet mes esam stipresni. Iš tikrųjų, bravo Estija ir linkiu ko geriausios kloties. Pirmininkė, pereidame prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Pirmiausia, žodis kolegiai Basesku. Prašom. Doamnă președinte, doresc în primul rând să felicit Estonia. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti Estiją, nes jos padėtos pastangos dėl konvergencijos kriterijų buvo vaisingos. E, sveikinu taip pat su ta sėkminga atsargumo politika. Estija bus 17 šalis prisijungianti prie eurozonos, tai sunkiais ekonominiais laikais Europos Sąjungoje. Kai kurios valstybės narės kalba netgi apie tai, kad reikėtų palikti eurozoną. Tuo tarpu Estija pasirinko priešingą sprendimą. Tai yra labai stiprus signalas ES tolesniai plėtrai į rytus. 2010 metais buvo pateiktas kai kurių valstybių vertims, įskaitant E, Rumuniją ir buvo pasakyta, kad e, mano šalis jie netitinka prisijungimo prie eurozonos kriterijų. Aš manau, kad tik gerai pasirengusios valstybės turėtų priimti vieningąją valiutą ją įsivesti. Dėkuoju. Ačiū, gerbime pirmininkė, gerbimi kolegos. Iš tikrųjų, taip pat prisidedu prie visų šiandieninių sveikinimų Estijos vadovybei ir iš tikrųjų Lietuva irgi prieš keletą metų buvo tam pačiam kelyje tačiau pritrūko viena dešimtosios infliacinio rodiklio. iš tikrųjų kiekviena iš valstybių mes turime skirtingą savo istorinę praeitį turime skirtingą ekonominę struktūrą ir turime skirtingus sprendimus kurie buvo priimti dėl praeities tam tikrų dalykų. ir estija aš manau skiriasi tuo kad ko gero buvo mažiau populistinių sprendimų dėl praeities manau kad buvo centrinio banko labai griežta politika savo laiku ir daugelį kitų dalykų. tai iš tikrųjų yra pavyzdys mūs, mums visiems, ypatingai Baltijos valstybėm. Ir mes tik, tikiuosi taip pat po keletos metų turėsime tą pačią malonę akimirką. Dar kartą noriu pasveikinti ir dabartinį Europos parlamento narį, buvusi finansų ministrą, kuris irgi taip pat prisidėjo prie šito proceso ir noriu pasveikinti visą Estijos vyriausybę su tikrai labai geru ekonomikos ir pinigų sąjungos tam tikrų principų įgyvendinimą. sėkmės! Dėkoju, ponė pirmininkė. Kolega Bons jau kalbėjo anksčiau diskusijose. Jis ir mes pamatėme, kas buvo pasakyta apie Estijos e, politiką. Estija vykdė patikimą politiką, Europą pasitikėjo Estija, Estija pasitikėjo Europą. Ir dabar mes matome, kokiu rezultatu sulaukėme. Realybė yra štai kokia, be euro ir be biudžeto disciplinos, kurios demonstruoja tokios šalis kaip Estija, niekas neturėtų jokios vilties išbristi iš šitos krizės. Dėkoju spoštovana gospa predsedujoča spoštovani gospod komisar verjetno eh, se ne. dėkoju pone pirmininke komisijos nary nenorėčiau dabar prarasti progos ir galimybės pasveikinti estiją estija dabar eh, yra tokia valstybė kuri per dvidešimt metų pasiekė stulbinančių rezultatų. Paimkime fiskalinę reformą, ekonominės sistemos liberalizavimą. Pažiūrėkime, ką jis tie padarė per pastarosius e, metus, per pastarąjį laikotarpį. Turbūt kitose perinamo laikotarpio šalyse mes negalėjome matyti tokių žingsnių į priekį. Estija be jokios abejonės bendradarbiavo su kitomis valstybėmis, su eurozonos valstybėmis ir tai taip pat prisidėjo prie jos sėkmės. Dėkoju. Tuo baigiame spontaniškų pasakymų procedūrą. Suteikiu žodį vėl komisarui Oliren. Prašau. You, Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti e, visiems už palaikymą. Ir taip pat norėčiau pasinaudojęs progą pasakyti jums vieną dalyką dėl tų priežasčių, dėl kurių konvergencijų ataskaitos yra e, pateikiamos jums paskutinę minutę. Galutinis terminas, aišku, yra susijęs su prognoz, prognozės duomenų turėjimu. O tie duomenys savo ruoštų priklauso nuo e, atitinkamų duomenų, kuriuos pateikia Eurostatas dėl valstybės finansų. Kad Europos parlamentas turėtų daugiau laiko, Eurostatas turėjo labai greitai parengti atitinkamus finansinius duomenis. E, laikotarpis, per kurį komisija turėjo parengti ataskaitą, buvo taip pat labai trumpas. Ir todėl mes negalėjome dar ilgiau ilginti to termino, kad e, neiškiltų pavojus visų valstybių narių įvertinimo sistemai. E, Čia, tai yra labai svarbu, nes reikia patikrinti, kaip yra laikomasi stabilumo ir augimo pakto, juk tai yra esmė. Mes remiamės tą pačią žaliavą. E, kuomet mes priimame sprendimus komisijoje dėl 16 biudžeto procedūrų ES valstybėse narėse. Taigi tai yra visos Europos procesas ir su tuo yra susiję atitinkami apribojimai tiek komisijos darbe, tiek ir jūsų darbe. Tačiau nepaisant to, aš esu jums labai dėkingas už jūsų pragmatišką požiūrį. Balandžio 13 dieną aš buvau sustikęs su Ekon komiteto nariais, kad informuočiau juos iš anksto apie situaciją Estijoje ir norėčiau pasakyti, kad komisija yra pasiryžusi informuoti parlamentą bet kokiu metu apie e, finansų ir biudžeto situaciją Estijoje. Aišku, kad Estija ir toliau turi daryti viską, kad būtų užtikrintas viešo jo finansų sektoriaus stabilumas ir komisija e, ir toliau labai akilai stebės Estiją. Na, o baigdamas norėčiau pasakyti tokį dalyką. Aš tikiuosi, kad Estija taps mūsų partneris, kuris padės mums e, laikytis biudžeto drausmės ir padės mums daryti spaudimą kitoms eurozonoms narėms. Mums reikia tokių sąjungininkų tam, kad mes užtikrintumėme viešoj, viešųjų finansų tvarumą ir taip pat e, e, tvarų ekonomikos vystimasi ir darbo vietų kūrimą. Na ir galiausiai, man atrodo, kad ponas Bronks. E, rėmėsi tuo, kad Estija e, praras savo neseniai, palyginus neseniai iškovotą nepriklausomybę. Į tai aš norėčiau sureaguoti. Tai galbūt yra susiję su svarstymais, kuriuos turėjo mano mano senelis, kuomet jisai e, turėjo balsuoti dėl Suomijos stojimo į ES, jisai sakė, aš penkerius metus kovojau fronte, kad apginčiau savo e, šalį. Ir nuo to laiko aš visuomet žiūriu tik į vakarus. Uh, Dėkoju, ponė komisarė. Na ir galiausiai žodis pranešėjų, ponus Kiklūną, prašau. Dėkui, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Oliren, už jūsų paaiškinimus. Darbų tvarkaraštis yra numatytas ir aš manau, kad komisija žino, kokia turi būti dabar procedūra. Na ir baigdamas norėčiau pasakyti štai ką. Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams už labai naudingus e, patarimus ir išmintingus pakeitimus, kuriuo, kuriems galėčiau tik pritarti. Norėčiau paminėti kolega Ivarpadar, jis yra buvęs finansų ministras. Ponas Jorgen Rydy, jis taip pat pateikė labai atvirus paaiškinimus ir komentarus tada, kai man reikėjo pagalbos. Linkiu Estijos žmonėms kuo didžiausios sėkmės. E, norėčiau palinkėti ir toliau tęsti jiems tuos pačius pradėtus darbus, didinti konkurencingumą ir užtikrinti, kad ateitie ta sėkmė bus tokia pat kaip iki šiol. Norėčiau rekomenduoti štai ką visiems kolegoms. Estijos prašymas prisijungti prie Eurozonos nusipelno paramos. Tikiuosi, kad trečiadienį balsuodamas Europos parlamentas e, pademonstruos, kad Estija yra verta to pasitikėjimo, kuri e, Estija tikrai yra verta to pasitikėjimo ir e, bus pranešimui pritarta. Dėkui, pirmininkė. Ačiū, balsuosime trečiadienį. Diskusiją šiuo klausimu baigėme. O dabar pereisime prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra vienos minutės kalbos. Pirmiausia, pirmoji